Labai sunku subalansuoti skirtingus interesus. Tikiuosi, kad mums tai pavyks, nes tai buvo mūsų diskusijų tikslas, o balsuosime rytoj 11.30. Dabar periname prie kito darbo tvarkės punkto diskusijų, bendrų diskusijų dėl Schengeno sistemos vertinimo mechanizmo skirto tikrinti, kaip taiko taikomas Šengeno akis sukūrimo. Taip pat laikinai atnaujinamos vidaus sienų kontrolės. Pirmiausia, kalbės pranešimų autoriai. Visų pirma, ponas Koelio, keturias minutės. Ačiū pirmininkė, komisijos narė, gerbėmi nariai. mes susitarėme dėl Schengeno pasiūlymų paketo. Tai nebuvo tiksliai tai, ko pageidavo parlamentas, nes kai kuriuos mūsų kai kurie mūsų prašymai nebuvo patenkinti, tačiau juo, tuo susitarimu tikrai sustiprinta e, piliečio apsauga, užtikrindamos saugesnės judėjimo sąlygos piliečiams. Noriu akcentuoti keletą dalykų. Visų pirma, pasirinkome europietišką sistemą. Ir dabar vertinimo sistema nebebus tarp vyriausybinė, ji bus europinė, komisija taps stebėtoje ir bus atsakinga už bendrą koordinavimo darbą. Komisija bus atsakinga už sprendimus vertinimo programuose, e, turiu omeny daugiametės ir metinės programas bus atliekamos spontaniškos inspekcijos, ji rengs rekomendacijas. Taip pat bus rengiamos vertinimo ataskaitos bei rekomendacijų, veiksm, rekomendacijų dėl, rekomendacijos dėl veiksmų, kurias tvirtins taryba. Mes nepamirštame ir ES vidaus sienų. Yra konkrečios nuostatos išaiškinti, ar patikrinimai vykdami prie vidinių sienų ES. Kaip žinome, pastaraisiais metais buvo e, iškilę keletas situacijų, kai kuriuose valstybėse e, narėse, kurias E, ypač inicijavo dešiniųjų pakraipų partijos. Taip pat kalb, sieksime, kad nebūtų dvigubų standartų taikymo, kaip buvo iki šiol. E, šalis kandidatės ir Šengeno sistemos narės turės būti vertinamos taip pat ir pagal tas pačias taisyklės. Ir todėl Šengeno e, teisinas turi, jo gyvendinimas turi būti mm, nusekliai stebimas reikės parengti mm, tikrinimo vizitus, nes anksčiau tie tikrinimai arba inspekcijos būdavo paskelbiamos per nelyg anksti. O dabar bus įmanoma atlikti vizitą į bet kurį tašką, į bet kurį punktą, informuojant pasieniečius likus 24 valandoms iki vizito, iki inspekcijos. Penkta kuriame naują vertinimo sistemą. E, Maname, siekime, kad ji būtų uh, išsami ir naudinga. Daugybė atgrasomojo priebodžio, pobūdžio priemonių pasitarnaus e, Šengeno taisyklių įgyvendinimo užtikrinimui ir taip išspręsime galimo nebaudžiamumo klausimą. galime pasitelkti pasieniečių būrius, e, juos e, dislokuoti iškilus problemoms. Taip pat reik, e, Frontex agentūrai privalu bus teikti strateginius planus. Darome nemenką pažangą kaip parlamentas dalyvaudami šiame darbe. Taip pat norime dalyvauti ateityje iniciatyvose, kurios bus rengiamas šioje srityje. Norėčiau padėkoti komisijos nariai Malstrom ir pirmininkaujančiai Airijai, dirbant dėl šio susitarimo, siekiančio susitarimo. Tai tikrai didelis pasiekimas. Tai užtikrins skaidresnę, griežtesnę vertinimo sistemą. Dėkuoju visiems už jų e, didelę paramą, kuris sustiprino parlamento pozicijas per šias ilgas nelengvas dėrybas. Dėkuoju visoms partijoms, taip pat ir toms, kurios, kurių nuomonė buvo kitokia ir net jei jūs balsuosite prieš šį gautinį rezultatą. Ačiū. Weber. Kiekvienais metais yra atliekama apžvalga ir tos apžvalgos metu yra konstatuojama, kad geriausias ES pasiekimas yra laisvas asmenų judėjimas ES valstybėje, kai žmonės buvo kontroliuojami prie sienų, dabar džiaugiasi, kad jie gyvena vienoje bendroje šeimoje. Taip pat labai svarbu paminėti ir ekonomiką nenaudą mūsų verslui. Tačiau pusantrų metų prireikė, kol buvo pasiektas susitarimas dėl to, ko pagėdavo visi ES piliečiai. Atsakymas yra labai paprastas ir sudėtingas kartu, kadangi Kai kuriuose valstybėse įsivyravo populistinės nuotaikos, kai kuriuose valstybėse e, po rinkimų pasikeitė vyriausybės ir dabar situacija yra ir tokia, kokia yra. Šengeno sienų kodeksas numato, kad būtų e, numatyta galimybė tam tikromis aplinkybėmis vėl sugražinti patikras, kad būtų galima užkirsti kelią piknaudžiavimui. Tai yra šimtaprocentinis bendrijos sprendimas dėl galimybės dar kartą įvesti sienų kontrolę. Tačiau reikia atsižvelgti į tai, kad reikia e, vertinti bendrijos mastu ir kad šituo mechanizmu nebūtų piknaudžiaujama. Nuostatos, kurios leistų įvesti patikras prie sienų turėtų būti proporcingos, turėtų būti įvertintas poveikis, bet to būtina konsultuotis su valstybėmis narėmis, kurios ketina įvesti sienų kontrolę ir šita galimybė buvo e, tarybos iniciatyva, Taryba kvi, ragino komisiją atsižvelgti į tam tikras sudėtingas sąlygas ir su problemomis, kurios sus, buvo susijusios su išorės sienų apsauga. Ir komisijos pasiūlymas buvo pateiktas po išsamaus vertinimo. Dėl pusiausvyros, kuri turėtų būti užtikrinta vykdant patikras yra numatytos e, e, numatyti priedai, kuriuose yra sakoma, kad trečių šalių piliečiai neturėtų būti vertinami automatiškai kaip grėsmės faktorius ES saugumui. Ir ta tos papildomos patikros gali būti numatytos tik tai konkrečiais išskirtiniais atvejais ir negali trukti ištisus mėnesius. Be to komisija numato, kad reikia kasmet pateikti ataskaitas apie tai, kaip tos patikros vyko konkrečiais metais. Taip pat norėčiau pasakyti keletą žodžių apie Koelio e, pranešimą kurį rengiant aš buvau šešėlinė pranešėja. Labai svarbus yra komisijos vaidmuo ir jeigu yra numatytas draugų ataskaitos, tai komisija ateityje priims sprendimus dėl komitologijos sprendimų arba dėl sprendimų tarintis su valstybėmis narėmis. Taigi, bet kokių veiksmų galima imtis tik tai gavus komisijos sutikimą. Visos trys institucijos priėmė bendrą deklaraciją, kurioje yra numatoma, kad bet koks komisijos pasiūlymas turėtų būti pateiktas parlamentui jo nuomoniai išsiaiškinti. Tačiau dabar atrodo, kad parlamentas tik tai yra konsultacinė institucija. Ben. Dėkuoju. Dabar tarybos vardu kalbės ponė Kraitin. Ačiū ponė pirmininkė, gerbė Europos parlamento nariai, atstovaudama Airijai. Aš norėčiau pasakyti, jog labai džiaugiuosi, kad mes pagaliau sugebėjome susitarti dėl Šengeno valdymo teisės aktų paketo. Šis e, susitarimas atsirado reaguojant į Europos vadovų taryboje 2011 m. birželį išsakytą prašymą ir norą sustiprinti dabar galiojantį mechanizmą. Jį patobulinti taip, kad jis e, leistų mums geriau reaguoti į išskirtinės aplinkybės, e, kurios gali pakengti mūsų bendradarbiavimo šiandien erdvėje. Bet Europos vadovų taryba labai aiškiai pasakė, jog viso šios mūsų e, siekiančio tikslo mes negalime sukelti grėsmės e, laisvo, e, laisvo žmonių judėjimo principui. Būtent šiais principais mes ir e, rėmėmės savo darbę. Laisvės asmenų judėjimas yra vienas iš e, akivaizdžiausių ir praktinių Europos integracijos pasiekimų per pastaruosius dešimtmečius. 500 milijonų mūsų piliečių Europos Sąjungoje, o taip pat ir trečių šalių e, piliečiai teisėtai esantis mūsų teritorijoje gali laisvai keliauti visoje Europos Sąjungoje. Visi šie piliečiai ir pas mus atvykę asmenys daugiau, atlieka daugiau nei tūkstantį kelionių ES viduje kiekvienais metais. Ir mano, jog laisvas judėjimas ES yra vienas iš svarbiausių ES privalumų. Todėl mes turime padaryti viską, kad sustiprintume bendarbiavimą Šengeno erdvėje. Naujai e, sustiprintas Šengeno vertinimo mechanizmas ir, ir ES Dėkmenių veikiantis mechanizmas padidintis mums reaguoti į iškirtinės grėsmės prisidės prie to, kad būtų pasiektas tikslas užtikrinti laisvą asmenų judėjimą ir užtikrinti, kad uh, visos procedūros šiandien erdvėje būtų kuo skaidresnės. Aš puikiai žinau, kad siekti šio susitarimo buvo nelengva. Viskas prasidėjo nuo to, jog mes nesutarėme dėl to, kokį teisinį pagrindą reikėtų taikyti. Tačiau uh, tą sunkumą mes sugebėjome sėkmingai veikti. Džiaugiuosi, kad mes e, sugebėjome pasinaudoti anksčiau e, prieš mus prininkavusių šalių e, atliktų darbų ir sugebėjome kartu žengti į priekį. Sugebėjome nemažai ką įspręsti ir daug dėl ko susitarti. Prie šio susitarimo pridėtas, pridėta yra Europos parlamento tarybos ir komisijos deklaracija, kuri už, labai aiškiai pasako, kad vis, ateityje visi komisijos pateikti pasiūlymai dėl šiandieno vertinimo sistemos bus pateikiami Europos parlamentui e, tam, kad būtų atlikta konsultacija su parlamentu ir būtų atsižvelgta kiek įmanoma į parlamento pageidavimus tvirtinant galutinį tekstą. Pone pirmininkė, gerbėmi Europos parlamento nariai, aš norėčiau padėkoti Europos parlamentu už jo bendradarbiavimą ir norą siekti sutarimo. Vakar Libi komitete buvo balsuojama dėl jūsų nuomonės, dėl šiandienų vertinimo pasiūlymo ir taip Europos parlamentas pasiruošė balsavimui dėl, Europos, dėl Šengeno erdvės valdymo teisės aktų paketo rytoj. Norėčiau padėkoti poniai Renato Weber ir ponui Karlos Koelio, nes jų e, atsidavimas šiam darbui ir jų e, sunkus darbas e, ties šiais dokumentais suvaidino svarbu vaidmenį siekiant sutarimo tarp ES institucijų. Aš nekantriai lauksiu e, e, diskusijos. Man bus labai įdomu išgirsti Europos parlamento narių nuomonę įvairiais klausimais. Tačiau aš turiu atsiprašyti, kad negalėsiu sulaukti šios diskusijos pabaigos, nes aš turėsiu anksčiau išvykti, nes aš privalau dalyvauti trilogijoje, kuriame bus kalbama apie daugiau metų finansinę programą. Taigi dar kartą Jums dėkoju, dėkoju už bendradarbiavimą ir, ben, ir pagalbą, kurie sutikite tarybai ir komisijai e, derintis dėl šių dokumentų. Dėkoju toliau, komisijos vardu kalbės ponia Malstrom. Gerbiami nariai, ponia ministrė. Lygiai prieš metus plenarinėme posėdėje buvome atsidūrę tikrai sudėtingoje situacijoje. Buvo e, daug įtampos trijų institucijų santykiuose nuo to momento praėjo nemažai laiko ir intensyvių dėrybų dėka, kuriuose parlamentas suvaidino konstruktyvų vaidmenį, taip pat pasikeitus pirmininkaujančioms valstybėms, Kiprui, pirmininkaujant Kiprui, taip pat Airijai, mums pavyko susitarti dėl šio E, instrumento. Ir dabar komisija gali pareikšti, kad jie visiškai palaiko pasiektą kompromisą. Noriu padėkoti pranešėjams Karlos Koilio ir Renatai Weber. Žinau, kad jūs tikrai sunkiai ir daug dirbote su šešėliniais pranešėjais. Jūs fantastiškai dirbote šiame ilgame kelyje pasiektas kompromisas, kaip jūs abu pažymėjote, tikrai patobulins dabar galiojančią sistemą. Kaip žinote, jau galioja mechanizmas, kurio pagrindu galima vertinti, kaip valstybės įgyvendina Šengeno akį. Tačiau juk jau kurį laiką buvo aišku, kad tai nėra mechanizmas, kurio mums reikia. Mums reikia naujo mechanizmo, kuris užtikrintų, kad vidaus erdvė be sienų būtų geriau apsaugota, kad būtų galima identifikuoti galimus trūkumus ankstyviausių įmanomų etapų ir imtis reikalingų priemonių. Peržiūrėtas mechanizmas to ir leis pasiekti ir jis užtikrins daugiau skaidrumo ir atvirumo. Naujoje sistemoje komisijai suteiktas vienas labai svarbus vaidmuo. Vertinimą atliks komisija draugė su valstybės nariais ekspertais. Kai, aptik, kai bus identifikuoti rimti trūkumai, e, bus galima imtis konkrečių priemonių, pasitelkti Frontex e, pasieniečių būrius. Ir nors ir menkai tikėtina, kad tai nutiks, tiktų e, pagal naująją sistemą numatyta galimybė rekome, reaguoti, kai nepakanka vien rekomendacijų imtis priemonių. Taip pat e, pagal naują sistemą bus galima ištaisyti spragas valstybėms narėms užtikrinant ES išorės sienos apsaugą. Taip pat aiškiai yra nurodyta, kad tai tokios priemonės yra išimtinė e, paskutinio poveikio priemonė kurią būtų galima pritaikyti tik tais atvejais, kai reikia išspręsti problemą ir minimaliai e, apriboti laisvą asmenų judėjimą. Ši sistema bus tikrai naudinga parlamentui. Parlamentas turės daugiau galimybių daryti įtaką Schengeno erdvės funkcionavimui. Jis turės teisę į visą informaciją ir komisija bei taryba išreiškia politinę valią tarti su parlamentu dėl šiandieno vertinimo mechanizmo. Bendras pareiškimas po šio sprendimo aiškiai atskleidžia komisijos pasiryžimą ateityje teikti vertinimo ataskaitas parlamentui ir mm, siunčia žinę, kad į parlamento nuomonę bus atsižvelgta prieš tvirtinant paskui galutinį įvertinimo ataskaitos tekstą. Taigi manau, kad e, galime džiaugtis kompromisu, kuriuo pasiekėme ir kaip ir ankstesnėse diskusijose. Mes šiuo atveju pademonstravome, kad gavama dirbti drauge ir dirbti ES piliečių labui. Dėkuoju. Frakcijų vardu kalbės Weber, EPP vardu. Ačiū pirmininkė. Airija, kaip pirmininkaujantį valstybė, šią savaitę baigė labai dvi svarbes temas apgrin, ap, nagrinėti. Taigi tai buvo labai sėkmingas valstybės pirmininkavimas ir mes tikimės, kad šiai valstybei pavyks susitarti ir dėl daugiametės finansinės perspektyvos. O EPP Šengenos erdvę vertina kaip vieną iš didžiausių ES pasiekimų. Ir pranešėjas Kolio iš tikrųjų nuveikė didžiulį darbą, rengdami šį tekstą. Prancūzijose, Niderlanduose, Bulgarijoje populistai nori žmonėms įrodyti, kad ta šengenė erdvė visai nereikalinga, kad saugumui iškyla pavojus, taigi mes neturime uh, užleisti savo pozicijų populistams. Šengenas iš tikrųjų atneša daug daugiau saugumo, o plėtodami šias teisės nuostatas mes tik tai sustiprinsime Šengeno erdvę. Vertinimas taip pat gerėja, pranešėjai apie tai kalbėjo savo pranešimuose, aš jau nekantrai laukiu tų neutralių ataskaitų ir aš tikiuosi, kad gavus neutrales ataskaitas galėsime pasakyti kai kuriems ministrams, kad jie dar nepakankamai pasidarbavo. Europos parlamento vaidmuo bendro sprendimų prieimimo proceso kontekste nebuvo pripažintas, dėl to reikia apgailestauti. Mes visada siekime ginti parlamento įgaliojimus ir kartai susidaro toks įspūdis, kad taryba norėtų priimti sprendimus už uždarų durų. Aš manau, kad ir ateityje mes sėkmingai kovosime už parlamento teises. Ačiū socialistų frakcijos vardu ponas Ensijų. Ačiū pirmininkė. Noriu visų pirma padėkoti abiems pranešėjams už visą jų nuveiktą darbą. Darbą pastaruosius du metus kad būtų pasiektas šiandienos rezultatas. Norėčiau visų pirma pasakyti, kad susitarimas dėl šiandieno erdvės valdymo yra susijęs su pradiniu komisijos pasiūlymu pateiktu prieš du metus, bet manau, kad dabartinė redakcija tikrai yra e, pažangesnė, nes tarp vyriausybinis modelis leido šiek tiek piknaudžiauti e, kai, kurio, kai kuriomis laisvėmis, tačiau buvo problemų ir su sienų valdymu. E, tos problemos tikriausiai buvo ignoruojamos dėl to, kaip buvo užtikrinamos mūsų bendros vertybės. Iki šiol, sakyčiau, egzistavo dvi vertinimo sistemos. Viena gana negriežta, taikoma visoms Šengeno valstybėms, o kita taikoma šalims e, kandidatėms tapti Šengeno erdvės narėmis. Ir dėl to tokios šalis kandidatės kaip Rumunija ir Bulgarija negalėjo uh, E, būti Šengeno dalimi, nežiūrinti tai, kad jos tenkina aukščiausius sienų priežiūros kriterijus, visoje Europos Sąjungoje. Manau, kad vienodos taisyklės turėtų būti taikomos visiems, o kalbant apie vertinimo mechanizmus, tai jie, taps, jie bus europeizuoti ir bus daug veiksmingesni. Komisija vaidins svarbiausią vaidmenį šioje Šengeno vertinimo sistemoje. Ji vertins šalis ir spręs, ar reikia įvesti laikinai vidaus sienų kontrolę bus renkami duomenys, kurių pagrindu bus e, laikinai atnaujima sienų kontrolė ir bus pasitelkti, bus pasitelktos Frontex pajėgos. Iki šiol to nebuvo. E, komisija reikės informuoti apie visus e, netinkam, nefunkcionavimo atvejus, taip pat kuriama atgrasų sistema. Egzistuoja atgrasų sistema, kurią komisija gali pasitelkti laikinai atnaujinama vidaus sienų kontrolė atvedama, kuomet neveiksmingai užtikrinama sienų apsauga. E, parlamentas taip pat dalyvaus šiame vertinimo ir priežiūros mechanizme. Užbaigdamas norėčiau pabrėžti, kad mano šaliai ir kitoms ir kitai valstybei nariai, kuri dar nėra Šengeno nariai, to ne, nepakaks to, kad valdysenos mechanizmas evoliucionuotų ir mm, būtų priimtos naujos narės. Bulgarijos, Rumunijos prašymai priimti šiandieną išaldyti jau du metus, tai tikrai netitinka geros bendarbiavimo dvasios Europos Sąjungoje. Ir dėl tos priežasties, manau, reikėtų pasiūlyti naują europietį skeptišką sistemą, kaip priimti e, narės iš Šengeno erdvę ir padaryti tai parlamente. Tikiuosi jūsų param, paramos. Dėkuoju toliau. Liberal demokratų vardu kalbės ponia Weber. Nu, čia yra matyti vyko klaida, aš norėjau kalbėti po diskusijos, bet aš norėčiau pasinaudoti progą ir padėkoti Airijai pirmininkaujančiai taryboje, nes žinau, kad Airijos ministrai turės palikti mus. Dėkoju Jums už visas Jūsų pastangas padėti mums renkti šios dokumentus. Na kągi, koks pavyzdinis buvo pasisakymas. Pone ministrė, ar Jūs norėtumėt sureaguoti? Ar tiesiog norite atsisveikinti su mumis? Dėkoju. Na kągi. Po šių šiltų žodžių. Galime tęsti svarstymą ir pusantros minutės suteikime ponė Ždanokai. Ponė pirmininkė, ponė ministrė, ponė komisarė, gerbimi kolegos, pirmiausia, aš norėčiau padėkoti mūsų pranešėjams, poniai, ponui Koeliui ir poniai Weber, už labai e, ilgai užtrukusi darbą suderinti Europos parlamento poziciją. Dirbti pradėjome Libi komitete dar prieš metus. Labai gaila, kad e, Visos mūsų pastangos buvo bergžios. Žaliųjų frakcijoje mes nuo pat pradžios parėmėme ES lygmenių veikianti mechanizmą dėl laikino vidaus sienų kontrolės atkūrimo ir dėl šengeno e, vertinimo mechanizmo. Bet to mes e, pasipriešinome tam, kad būtų pakeistas šengeno vertinimo sistemai taikomas teisinės pagrindas, pagal kurį Europos parlamentas neturėtų jokios galimybės tarti savo žodžio. Komisija dėja nesugebėjo apginti bendrijos požiūrio. Tačiau parlamentas nenuleido rankų. Nors e, pasiektas sustarimas, pagal kurį su mumis bus tik konsultuojamas, mūsų netenkina. Be to mes manome, kad šiame dokumente yra kitų mums neprimtinų dalykų. Atsižvelgiant į tai, ką aš, atsižvelgiant tai, ką aš pasakiau, mes nesugebėsime pritarti sustarimui pasiektam gegužės 29 e, dieną, nes manome, jog visiškai yra net, e, neleisna visko palikti valstybėms narėms, nes tai prieštarauja e, šiandieno erdvės integralumui ir vientisumui. Dėkoju. Dėkoju toliau Europos e, konservatorių ir reformistų frakcijos vardu kalbės ponas Vandalin. Mike, please. Įsijunkite mikrofoną, prašau. Let us try another one. Pabandykite perėti prie kito mikrofono. This is better? Yeah. Na kągi, geriau? Ok, start again. Thank you. Uh, voorzitter, het akkoord over de Schengen-wetgeving laat enige ruimte voor grenzen. Pone Pirgė, mūsų susitarimas dėl Šengeno eh, erdvės teisės aktų ir dėl eh, vidaus sienų kontrolės atnaujinimo parodo, jog mums nereikia vidaus sienų Europos Sąjungoje. Iš esmės ES yra sąjunga be sienų, tačiau kartais, kai grėsia teroro pavojus, gali tekti atnaujinti vidaus sienų kontrolę. Šengino erdvėje ir prekyba žmonėmis klesti. Kiekvieną dieną prekeiviai žmonėmis perveža moteris iš vienos valstybės į kitą ir verčia jas užsiimti prostituciją. ES teisme buvo nagrinėjama byla dėl to, kad pornografinė medžiaga sudarantis šimtus, sudarantis šimtus valandų trukmės juostos buvo gaminamos būtent ES. Taigi yra ir šešėlinių laisvo asmenų judėjimo pusių. Mes neturėjome tume būti naivus, kad nusikaltėliai neišnaudos jokios spragos, jokios galimybės, kurios atsiveria, kai sienos yra nekontroliuojamos. Dėkuoju toliau, ponas Fontana. Pusantros minutės. Ačiū, ponė Pirmke. Turiu prisipažinti, kad mes esame šiek tiek e, susierzinę dėl to, koks susitarimas mums siūlomas. Situacija valstybės narėse yra sudėtinga ir aš nesuprantu, kodėl mes negalime atkurti vidaus sienų kontrolės tuo met, kai pas mus plūsta didžiulė migrantų srautai. Aš kalbu apie išskirtinės aplinkybės, kurios karts nuo karto atsiranda. Ir esant tokioms aplinkybėms, aš manau, jog visiškai teisinga būtų atkurti vidaus sienų kontrolę. Be abejo, labai sunku yra kiekvienu atveju vertinti, kiek, lai, kiek laiko turės būti taikoma šį priemonę - mėnesį, du, trys ar ilgiau. Žinome, kad visos valstybės narės yra gan skirtingos, jų ekonominė situacija juose skiriasi. Ir kai kurių šalių piliečiai keliauja į kitas šalis vien tik ta, dėl to, kad nori pasinaudoti jų socialinės apsaugos prival, uh, privalumais. Be to, jei be vidaus sienų kontrolės mums labai sunku kovoti su organizuotu nusikastumumu. Mano regione, Veneta, mums kartais sunku yra deportuoti iš savo, iš savo regiono tuos asmenys, kurie elgesi visiškai netinkamai. Uh, Mes manome, kad šiandieno erdvė ir laisvės asmenų judėjimas e, gali tinkamai funkcionuoti tik tuomet, kai visa ši erdvė yra protingai tvarkoma ir kai egzistuoja galimybė atkurti vidaus sienų kontrolę prireikus. Ačiū. Toliau išklausysime jungtinių kairiųjų kalbėtoją, ponę Ernst. Jetzt geht's. Wunderbar. Ponios ir ponai, Vidaus sienų kontrolės atsisakymas yra viena iš svarbiausių ES vertybių, bendrijos vertybių ir todėl tos vertybės negalima atiduoti į valstybių narių rankas, o tai yra ir pagrindinė teisė, turiu omenyje laisvą žmonių judėjimą. Jeigu yra labai sudėtingų problemų ir jeigu yra būtinybės atnaujinti vidaus sienų kontrolę. Tai tokiais atvejais taikiant, taikant atinkamas nuostatas reikštų, kad migrantai yra ta priežastis, dėl kurios yra atnaujinama vidaus sienų kontrolė. Ir tai reiškia, kad atpirkimo ožiais ES politikoje tampa migrantai. Tarybos rekomendacijoje yra numatyta, kad ta atnaujinta vidaus sienų kontrolė gali trukti iki dviejų metų, o parlamentas apskritai neturėjo teisės dalyvauti dėryboje, dėrybose, tai yra, jam apskritai nesuteikiami jokie įgaliojimai priimant šitą svarbų sprendimą. Aš norėčiau padėkoti abiem pranešėjams, tikrai vertinu jų darbą, jie inetingai kovojo dviejus metus ir džiaugiuosi, kad buvo priimtas sprendimas dėl vertinimo mechanizmo kuris užtikrins daugiau skaidrumo. Tačiau vis dėlto mes pralaimėjome. Aš manau, kad tai nėra atsitiktinis atvejis, kai apskritai nepaisoma parlamento teisių. Šengenas negali tapti vyriausybių ar politinių uh, mm, jėgų valstybėse narėse įrankių. Ačiū. Neprisijungusių parlamento narių vardu ponas Zilstra. Pusantros minutės. Ačiū. Pone pirmininkė, Aš nekartą esu priešinęsis Šengeno erdviai. Tai gali atrodyti puikiai popieriuje, tačiau e, šis siūlymas yra, turi daugiau trūkumų nei pranašumų. Dėl jo susilpninamos valstybės narės. E, jeigu norime gebėti kovoti su nusikalstamumu, reikia atkurti vidinės sienas, valstybių sienas. Ypač tais atvejais, kai kyla grėsmė, kad nusikaltėliai tiesiog užplūs kokią nors valstybę. Šengenas yra labai geras ES politikos pavyzdys politikos, kuri dažnai nuslysta nuo bėgių. Prisiminkime, kad šiandienas buvo pristatytas kaip naudinga politika visiems priečiams. Ačiū, toliau kalbės ponė Matijų dviems minutėms. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos narė, mėly kolegos mūsų pranešėjų nepailstamo darbo dėka mums pavyko pasiekti svarbių laimėjimų. Visų pirma, išlaikytas laisvas piliečių judėjimas, nes tai yra viena pagrindinių laisvių. Tai vienyje ES žmonės ir tai įkūnyje taip pat. Tai yra ir Europos pilietybės simbolis. Uh, tai yra gražiausias mūsų pasiekimas Europoje. Ir e, ta laisvė turi išlikti visada. E, vidinių sienų kontrolės įvedimas laikinai turėtų būti paskutinio poveikio priemonė. Šengeno erdvė turi siūlyti privalumų piliečiams. Čia erdvę turime kontroliuoti bešališkai objektyviai, pasitelkus vertinimus ir inspekcijas, kuriuos atlieka ekspertų grupės. Taip pat turime galimybę reaguoti ir užtikrinti geresnę išorės sienų kontrolę. Jeigu um, identifikuojami sienų apsaugos trūkumai, numatoma galimybė pasitelkti veiksmų planą ir už pagerinti tą kontrolę numatoma galimybė laikinai E, įvesti vidaus sienų kontrolę mūsų piliečių labui, tačiau turime ne, nebūti naivus, kad dėl šių priemonių. Ir todėl valstybės narės turės galimybę priimti tokį sprendimą dėl e, šių sienų kontrolės įvedimo ir svarbiausių jų prioritetų turėtų būti piliečių saugumas. Manau, kad šis žingsnis, kuriant šiandieną erdvę, yra dar vienas didelis žingsnis priekin. Mūsų pastangų dėka pasiūlysime e, Europos piliečiams tokią erdvę, kurioje jie galės laisvai judėti, jausdamiesi saugiai Ir mes laimėjome šią kovą mūsų pranešėjų ir Europos parlamento atkaklumo dėka. Dėje noriu apgalėsauti dėl to, kad taryboje pasigėdau demokratiško e, darbo metodo svarstant šį pasiūlymų paketą. Ačiū, ponė Matijo. Dabar dviems minutėms žodis ponui Gebels. Pone, pone pirmininkė. pirmininkė. 85 metais aš kalbėjau apie tai, kad šiandieno erdvė yra mums reikalinga ir kad mums reikia turėti bengą, bendrą šiandieno vizą. Kai kurios valstybės na, narės nori dabar keisti kai kurias taisyklės, kad būtų galima kovoti su neteisėta migracija. Ir kalbama apie tai, jog reikia sustiprinti pasienio apsaugą, bet e, mes galime prisiminti ir tų, e, Italijos ir Prancūzijos e, nesutarimą dėl, dėl migrantų iš Tuniso. Pagal 77 straipsnį Visi turi teisę kirsti e, sie, vidaus sienas. Pagal 78-79 straipsnį e, mes žinome, kokiamis sąlygomis tai yra daroma. Taip pat yra numatytas straipsnis, pagal kurį e, atsiradus pernelik dideliems migrantų srautams taryba gali pritaikyti ypatingas išskirtinės priemonės. Bet čia kalbame apie išskirtinės sąlygas ką valstybės narės bando mums primesti. Tai yra Šengeno repatriacija. Nes siūloma atsisakyti įprastinės teisėkuros procedūros. Susitarimai, kurie buvo pasiekti trilogo metu, numato tam tikrus saugiklius. Ir kai kas teigia, jog mm, komisija galės, pasinaudodama šiais saugikliais, pasipriešinti populizmo praiškoms. Yra gal ir neblogai, bet tai, kad parlamentas negalės prižiūrėti e, vidaus reikalų ministrų veiklos, yra visiškai neprimtina. Vidaus sienas e, kiekvienais metais kerta dešimtis milijonų žmonių. Ir kasgi tikrins visus šios asmenys, kas gali patikrinti uh, milijonų piliečius, kurie kerta vidaus sienas. Aš pasisakau prieš baimę pagristą politiką. Dėkoju. Toliau žodis teigmės poniai Sargentinį. because they open here. That's the, the reason. I'm sorry. It is ja. Dank u voorzitter. Na een jaar debatteren over het evaluatiemechanisme en de mogelijkheid om. Po vienerius metus trukusios diskusijos dėl vertinimo mechanizmo, dėl uh, laikino uh, vidaus uh, sienų kontrolės atnaujinimo, pagaliau pasiekėme rezultatų ir kaip viskas atrodo po vienerių metų diskusijų. Valstybės narės pačios nuspręs, ar tai teisinga ar ne. Jos pačios galės nuspręsti, ar atnaujinti vidaus sienų kontrolę ar ne, kadangi nebuvo pageidauta įtraukti parlamento į bendro sprendimų priimimo procesą, kadangi valstybės narės norėjo teikti, jog jos pačios atsako už savo vidaus sienas. Niderland, Niderlandų vyriausybė kiekvieną mėnesį tikrina rytų Europos valstybių automobilių numerius, siekdama kovoti su nusikalstamamu, turėdama omenyje, kad automobiliai su rytų Europos e, registracijos ženklais automatiškai yra pavojus valstybei. Vlasak, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Pone pirmininkė, komisarė, pone ministrė, mes manome, kad Šengeno erdvės vertinimo mechanizmas yra reikalingas. Ir taryba, ir Europos parlamentas, ir komisija derasi dėl šių dokumentų jau daugiau nei visus met, e, vienerius metus. Kalbame ir apie tai, kad e, vidaus sienų kontrolę galima atkurti tik tai tuomet, kai e, valstybei nariai iškyla reali grėsmė ir tik po konsultacijų su kitomis valstybėmis narėmis ir su Europos komisija. Aš manau, kad uh, E, šios nuostatos yra visiškai gerai subalansuotos, jos yra e, e, tinkamos. Mes nenorime, kad būtų tikrinami mūsų piliečiai visiškai be jokių priežasčių. Ir, ir mano šalies piliečiai puikiai žinau, kad kartais patikrinimai gali būti tikrai nepagristi, ypač kai jie kerta Vokietijos sieną. Šengeno erdvė yra vienas iš didžiausių ES pasiekimų. Toliau mes manome, jog mums reikia stiprinti bendradarbiavimą Šengeno erdvėje, aiškiai nustatant e, kiekvienos valstybės narės atsakomybę. Na, minutį, ponas Baten, ačiū. Praeisiais metais Šengeno sistema e, įsitempė dėl e, didžiulių migracijos rautų ir kai kurios valstybės įvedė vieną šališką kontrolės sistemą. Taisyklės peržiūrimos tam, kad e, virš verdančio puodo išliktų dangtis, tačiau tai per vėlų ir per, per mažai. Kai kurios valstybės e, numato, numatomos galimybės įvesti sienų kontrolę tik ribotam laikui, taigi per mažai, per vėlai atvirų sienų tarp valstybių narių politika pasiteisintų tik tarp panašių politiškai ir ekonomiškai stabilių panašios kultūros valstybių ta politika yra nelaimė paprastiems žmonėms ir sukuria daugybę socialinių problemų. Viskas daroma e, vaikantis politinės ideologijos, o nepaisant es piliečių interesų. Ta ideologija, aišku, apima viziją, kad Europos žemynas yra viena valstybė, jungtinės Europos valstijos, tačiau taip nėra. E, ideologija konkuruoja su realybė, tačiau galų gale ideologija visada laimi. Ačiū ponė Batenai. Pone Batenai, ponas Gebels nori. Jūs esate tikrai populiarus, nes pakeltos mėlynos kortelės, dvi mėlynos kortelės jums. Vieną pakėlė ponas Gebels, o kitą ponė Morvai. Ar sutinkate atsakyti į klausimus? Praš, puiku, prašau, ponė Gebels. Pone pirmininkė, ponas Batenas ką tik pasakė, kad Europos politika sienų kontrolės srityje yra visiška katastrofa. Žinome, kad Didžioji Britanija nėra Šengeno erdvės dalis. Ar ponas Baten gali man paaiškinti, kodėl tiek daug e, net nelegalių imigrantų patenka į Britaniją ir kodėl jo šalyje, kuri, kuri nėra Šengeno erdvės dalimi, yra problemų su migracija. O dabar ponė Morvai. Ačiū su visa pagarba ponui Batenui ir kitiems draugams iš vakarų Europos. Kaip rytų europietė noriu paklausti jūsų, ar jūs norite iš principo peržiūrėti pe, laisvo darbuotojų judėjimo, laisvo asmenų judėjimo ES idėją. Ar jūs būtumėte linkęs keisti ir laisvo kapitalo judėjimą? Tuo atveju mes rytų europiečiai uždarytume sienas vakarų kapitalui ir atgautume, atgaivintume savo ekonomikas. Pone Batinai, ar man duodama pusę minutės? E, sienų kontrolė katastrofiška. Taip, Didžioji Britanija nėra Šengeno erdvės dalimi, bet mes kenčiame dėl jos pasiekmių, dėl jos poveikio, nes nesunku pasiekti Europos pakraštį ir iš jo e, patekti Didžiąją Britaniją. Ir mano šalyjos emigracijos politika yra katastrofiška ne dėl ES politikos, bet dėl to, kad Britanijos vyriausybė neturi noro e, užtikrinti tinkamos imigracinių srautų kontrolės. Taigi, jūs teisus, ne, ne dėl ES kalties yra tokia padėtis, dėl ponios Marvai klausimo apie laisvą asmenų judėjimą. Mes netikime laisvą asmenų judėjimu mano partijoje. Mes tikime kontroliuojamą imigraciją ir kontroliuojamą sienų politiką. Mes nenorime e, sustabdyti imigracinių srautų, nenorime užkirsti kelio žmonėms atvykti, bet mes norime, kad vyriausybė tuos srautus kontroliuotų mūsų žmonių labų labui, o ne politinės ideologijos vardan. Ir kontroliuoti žmonės yra lengviau nei kontroliuoti kapitalą, nes kapitalas dažnai yra skaičiukai kompiuterio ekrane. Mes norime, kad įvairiuose politikos sritise būtų vykdoma politika e, daugiausiai dėmesio skiriant Britanijos žmonių interesams, o ne ideologijai. Ačiū ponui Baten, dabar ponas Obermeier. Ačiū pirmininkė. Aš nepritariu tam džiūgavimui dėl Šengeno pranešimo. Šengeno e, sienos yra sienos su spragomis, labai svarbu tas spragas užkamšyti. Tačiau aš manau, kad sprendimas atnaujinti vidaus sienų kontrolę yra tiesiog biurokratijos padidinimo žingsnis. Aš manau, kad taip bus padarytas smūgis valstybių narių suverenumui. Reikia ieškoti tinkamų demokratinių procedūrų, dėrėtis su atskiomis valstybėmis ir tai bus arba per vėlų, arba net neš jokių rezultatų, kadangi nusikalteliai nelauks prie sienų tol, kol ES institucijos susitars ir imtis veiksmų imsis veiksmų. Medio, Ačiū, po, ponė Obermar, dabar pusantros minutės, ponas Papa Nikolau. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, pirmininkė. Akivaizdu, kad susitarimas dėl Šengino yra labai ryškus pažangos ženklas. Aš norėčiau padėkoti kolegoms pranešėjams, ir pats kaip pranešėjas pateikiau pranešimą dėl Šengeno kodekso pakeitimų. Aš visą šitą procesą atidžiai stebėjau ir džiaugiuosi, kad rytoj bus balsuojama dėl šito pranešimo. Laisvas asmenų judėjimas Šengeno erdvėje užtikrina puikų bendradarbiavimą ES arba yra puikiai to bendradarbiavimo išraiška. Tačiau kartu įpareigoja valstybės narės dirbti iš vien bendra, bendradarbiauti, o ne priiminėti vienpusės priemonės. Tai pažeistų Šengeno sistemos tvarką, Šengeno erdvė yra labai pažangios politikos pavyzdys. Aš norėčiau pateikti štai kokį pavyzdį. Tie, kas mano, kad gali išduoti netikrus pasus e, nusikaltėliams, net nesupranta, kaip veikia Šengeno erdvė, kaip yra vykdomos patikros ir kokie tų patikrų rezultatai. Aš norėčiau, kad komisarė atsakytų į šios klausimus. Pusantros minutės Lopes Aguilar. Ačiū pirmininkė. Europos parlamento plenarnėje sesijoje mes jau nagrinėjame prieglaudos dokumentų paketą ir šengenų nuo erdvės reformos pasiūlymus. Dabar siūloma laikinai atnaujinti vidaus sienų kontrolę, kai pribręsta toksai atvejis. Aš džiaugiuosi pranešėjų nuveiktų darbų ir puikiai suprantu, ką tie pasiūlymai reikš valstybėms narėms, kiek pasitikėjimo reikės parodyti vienai kita patarybai, komisijai ir valstybėms narėms. Tai yra labai sudėtingas teisės aktų paketas. Po pusantrų metų trukusios diskusijos ir dėl to, kad padažnėjo populistinės, išiškėjo populistinės nuotaikos valstybėse narėse, nuostatos prieš laisvą asmenų judėjimą, malonu konstatuoti, kad pavyko įveikti sudėtingą situaciją ir buvo padaryti esminiai pakeitimai šioje sudėtingoje sistemoje. Sistemoje, kuri įtraukia piliečius, užtikrina laisvą asmenų judėjimą, kas yra vienas iš labiausiai vertinamų ES prioritetų. Keliam mes matome, kad Šengeno reforma bus naudinga piliečiams. Tai dar vienas, e, toje reformoje numatyta galimybė dar kartą grįžti prie sienų kontrolės, ypač tais atvejais, jeigu prie išorės sienų atsiranda per dideli migrantų srautai. Tačiau ar tai yra pagrindinė priežastis? priimti sprendimus nacionaliniu lygmeniu, nors vidaus sienų, iš ES išorės sienų apsauga yra jau ES kompetencijoje. Aš dėkoju pranešėjams už jų darbą ir ryštą, tačiau turiu pasakyti, kad nepavyko pasiūlyti demokratinės Šengeno reformos nuostatų. Keller Dėkuoju, poniai Keller. Toliau žodį sutikimės ponui Bėlan. Ačiū, ponė pirmininkė. Niekas neabejoja, kad laisvės asmenų judėjimas yra vienas iš puikiausių ES pasiekimų. Būtent šio laisvo judėjimo e, dėka mūsų piliečiai gali keliauti, kitas šalis gali juose gyventi ir dirbti. Kartais e, ypatingomis aplinkybėmis, ypač kai iškyla e, teroristinių išpolių grėsmė, e, bus leidžiama laikinai atkurti vidaus sienų kontrolę. Deja, yra šiuose dokumentuose siūloma ir dėl ekonominių priežasčių kartais sugriežtinti vidaus sienų kontrolę. Ir aš manau, kad tokie pasiūlymai yra visiškai nepagristi ir prieštarauja bendrijos principui. Aš manau, kad tokie pasiūlymai prieštarauja Europos piliečių interesams. Be to, sunku yra suprasti, kodėl jie yra pateikiami, ypač atsižvelgiant tai, kad migrantai labai svariai prisideda prie ūkio gerinimo tose šalise, kuriuose jie apsigyvena. Aš manau, kad mums dėrėtų daugiau dėmesio skirti išorės sienų kontroliai, nes migrantai pas mus patenka vis dažniau nelegaliai. Dėkuliau, ponas Salafrakos. Ačiū, ponė pirmininkė. Šengeno sistema yra be abejo puikus pasiekimas Europoje, nes užtikrina laisvę asmenų judėjimą. Tačiau ši sistema viena per kitaip turi neigiamų padarinių. Aš manau, kad mes be abejo privalome užtikrinti išorės sienų kontrolę. Mes taip pat norime, jog būtų sumažinta našta įvairioms mūsų, visuom, mūsų visuomeniai. Aš kalbu apie naštą, kurie atsiranda dėl nelegalios migracijos. Šešios valstybės narės priima beveik visus migrantus. Šiaurė, šiaurės šalis neturi sienos su Šiaurės Afrikos šalimis ir todėl šioms šalims labai sunku yra suprasti Graikiją ir tai su kokiamis problemomis susiduria Graikija. Šiuo metu socialinė mano šalies e, sąranga kenčia nuo įvairių e, išpolių ir Deja, valstybės narės nepasidalyja naš, migracijos našta. Šešios valstybės narės nuo 2007-2011 metų gavo tik tai 3 milijardus tam, kad priimtų migrantus. Ir tarpu, kad mano šalyje su migracija susijusios išlaidos siekia 30 milijonų. Now. Toliau. Po, ar ponas Golniš yra salėje? Ne? Jei ne, pusantros minutės žodis suteikiamas poniai gal. Pone pirmininkė, pone komisijos narė, kolegos, parlamento nariai, Susitarimas, kurio pavyko pasiekti pastarosiomis savaitėmis, siunčia labai svarbę žinę. Mums pavyko sustiprinti svarbiausią ES pasiekimą - Šengeno akį. Tikėkime kad e, mūsų pastangų dėka jis tapo veiksmingesniu ir skaidresniu. Noriu padėkoti ponui Karlos Koelio ir poniai Weber už puikų jų darbą. Dėrybos, dėrybų procesas nebuvo lengvas ir paprastas ir nors gale visos trys institucijos pritarė jų rezultatui kaip žingsniui priekin. E, siekiant tobulinti Šengeno e, erdvės valdyseną, E, šį tikslą turime remti, nes taip sustipriname pasiekimus šioje erdvėje e, visų piliečių labui. E, numatyti griežti kriterijai tiems atvejams, kuomet valstybės narės gali įvesti laikinai vidaus sienų kontrolę komisija gali aktyviai reaguoti, jei kuri nors valstybė narė ne, ne, negali, nesugeba sustiprinti savo sienų apsaugos. Labai svarbu, kad būtų atsisakyta dvigubų standartų, tobulinant šią sistemą. Tai svarbu, nes tai padėtų sustiprinti valstybių narių pasitikėjimą, o tai, manau, yra vienas svarbiausių dalykų. Toliau žodis vienai minutiai poniai Gijom. Ačiū, ponė komisijos narė, gerbiami kolegos. E, e, Šengeno aky tikrai nukentėjo pastaraisiais metais. E, laisvą asmenų judėjimo kurį laiką neužtikrino kelios valstybės narės. Taip pat tai buvo susijęs su socialiniais klausimais. Nacionalistų reikalavimų akivaizdoje mums aiškiai reikėjo peržiūrėti ir reformuoti šį akį, bet mes nusprendėme eiti dar toliau. Parlamentas išlaikė jam suteiktas prerogatyvas ir jis dirbo šioje srityje, tačiau e, reikia e, prisiminti, kokia savitarpio pasitikėjimo dvasia dirbome, kai pradėjome kurti Šengeno akį. E, taip pat ypač aktualu reglamentuoti klausimus migracijos rytyje, kuriuose galima ne visada spręsti viską Europos lygmenių. Ačiū poniai Gijom, dabar žodis poniai Ford vienai minutiai. Mūsų gebėjimas kontroliuoti savo sienas yra būtinas tam, kad būtų užtikrintas nacionalinis suverinu, suverenumas. Jungtinė karalystė nėra Šengeno erdvės narė, tačiau aš pritariu tarybos nuomoniai, kad sprendimus dėl Šengeno erdvės e, turi priimti valstybės narės. Būtent mes žinome apie kai kurios šokiruojančius atvejus, e, kai vienas asmuo e, kelia grėsmę vienoje šalyje, tačiau jisai persikelia į kitą šalį ir tenai jam suteikiama yra galimybė būti šalyje. Mums reikia apsaugoti savo piliečius, todėl mums reikia, jog būtų užtikrinta tinkama duomenų, keitimosi duomenimis sistema. Labai svarbu yra apsisaugoti nuo kriminalinių ketimų turinčių asmenų ir griežtesnė išorės sienų kontrolė gali mums padėti pasiekti šį tikslą. Pone Makovei, ačiū ponė Pirmke, aš pritariu e, šiems trims pranešimams apie Šengeno erdvę, nes jie, jais siekiama yra e, užtikrinti, jog ES veiktų laisvas, laisvo judėjimo, asmenų judėjimo principas. Bet mes žinome, kad e, Šengeno erdvės šalims e, iki šiol buvo taikomi kur kas e, silpnesnė standartai nei šalims kandidatėms, tokioms kaip Bulgarija ir Rumunija. Pagal šį, šią reformą šios, šie standartai bus suderinti. Toliau. Sienų kontrolė. Žinome, kad kartais e, asmenys, e, žmonės gabenami net autobusais į kitas šalis. Ir ne visuomet e, tas judėjimas yra teisėtas. Kalbama apie tai, jog bus galima bus laikinai atnaujinti vidaus sienų kontrolę. Nu, šiam atnaujinimui taikomos taisyklės bus griežtesnės ateityje ir uh, Komisija turės pritarti valstybės narės prašymą atnaujinti vidaus sienų kontrolę. Aš manau, kad taip mes galėsime geriau užtikrinti viešąją tvarką. Manau, jog visos šios priemonės padės mums užtikrinti laisvės minų judėjimą Europos Sąjungoje ir užtikrinti šį principą visiems mūsų piliečiams. Dėkoju. Ačiū poniai Makovei. Dabar vienai minutė žodis ponai Morais. Ačiū pirmininkė. Esu iš valstybės narės, kuri nepriklauso šiandieno erdvėjai e, bet ji vertina laisvą judėjimą Šengeno erdvėje ir mes ne, jeigu ne, ne, neatsižvelgtume į šią oportunistinę situaciją, tikrai galime kalbėti apie abiejų pranešėjų pasiektą pažangą rengiant šios pranešimus. Ir žinoma, mes suprantame išsakytos kritiką dėl e, bendro sprendimų prieimimo stygiaus, taip pat kai kurių aspektų, bet mes turime e, pasidžiaugti pasiektą pažangą ir aš manau, kad aš kaip asmuo iš pilietis iš šalies, kuris negali naudotis Šengeno erdvės privalumais, galiu teikti, kad tai sukuria skaidrumą, atskaitomybę, demokratiją. Tai yra tikroji pažanga ir būtent todėl mano frakcija vertina šį pasiektą susitarimą ir mes manome, kad pasiekta pažangos. Ji, ji nėra ideali tobula, bet tai tikrai pažanga. Ačiū, ponė Morajas. Pone Kolarska, ar viskas gerai? Aš noriu pasisakyti per spontaniškų pasisakymų procedūrą, bet vietoj to pakėliau mėlynąją kortelę. Ar viskas gerai? Puiku, jei taip. Toliau pusantros minutės ponas Kurija. Ačiū pirmininkė. Noriu visų pirma padėkoti pranešėjams Koelio ir Weber, kurie tikrai labai daug dirbo, kad pasiektų E, kad pasiektume rezultato, kurį svarstome šiandien diskusijose. E, vertinimo ir stebėsinos mechanizmas, kurį komisija, valstybės narės ir agentūra e, prižiūrės draugė, yra svarbus pasiekimas. Taip pat e, noriu kai ką pasakyti apie vidinių, laikiną vidinių sienų įvedimą. E, Laisvas judėjimas yra vienas ES kertinių akmenų ir nuo to mes neatsitraukime. Nežengėme atgal, bet kartais stebime, kaip iškyla įtampų prie kai kurių valstybių sienų, pavyzdžiui, po arabų pavasario įvykių. Ir tuomet tikrai buvo tinkamas momentas imtis priemonių. Vis dar iškyla sudėtingų situacijų mūsų visuomenėse. Vienašališkis sprendimai krizės laikotarpiu gali pakengti mūsų bendram sambuviui, nes mūsų piliečiai turi turėti galimybę laisvai judėti tarp valstybių narių, be netikrinami policijos, neprivalėdami parodyti pasų, tai susiję ir su pasididžiavimo jausmu, kad mūsų bendrėje klesti. Kai kurie e, E, lankytojai, kurie klausosi šių diskusijų, sėdydami lankytojų e, galerijoje, tikriausiai stebisi, kodėl mes kalbame apie tai, kas buvo ir, ir kas jau tikriausiai nebegrįž. Toliau ponia Boskurt. Ne, jos nėra salėje. Pusantros minutės tuomet ponui Protasievičiui. E, dziękuję, panie przewodniczący, pani komisarz. Możliwość... Ačiū pirmininkė, ponė komisijos narė. Jest jedną z najważniejszych dla obywateli Unii e, jest jednym z najważniejszych dla obywateli. Judėjimo laisvė erdvėje be sienų yra vienas svarbiausių įrodymų, kad ES yra vieninga, dėl to abejonių nekyla. Kalbame, svarstame du reglamentus. Vienas iš jų skirtas naujoms vertinimo procedūroms, kurių pagrindų galima laikinai atnaujinti vidaus sienų kontrolę. Tai labai svarbu užtikrinant lais, judėjimo laisvę. Ir norėčiau akcentuoti šių dabar įvedamų pokyčių kryptį. Man ji atrodo rizikinga. Aš nesuprantu, kodėl, buvo, kodėl tai buvo pasiūlyta bet nežiūrinti tai balsuosiu už abu pranešimus. Nes manau, jog vertinant galimybę laikinai atnaujinti vidaus sienų kontrolę bei vertinant, ar konkreti valstybė tenkina visus reikalavimus ir užtikrina tinkamą išorės sienų apsaugą. Visi šie sprendimai turi būti priimami bendrai ir jų stebėsena turi užtikrinti Europos komisija. Komisija yra sutarčių sergėtoje. Se ir manau, kad ji ir toliau atidžiai stebės, kaip laikomas iš šių taisyklių. Manau, kad migracija neturėtų būti galimybe, neturėtų tapti galimybe laikinai atnaujinti vidaus sienų kontrolę. Tačiau turim, taip pat turime spręsti visus piknaudžiavimo atvejus. Senora. Dėkojame ponui Protasievičiui. Dabar minutė poniai Flašikovai Benovai. Europos e, Sąjungoje 62 procentai piliečių laisvo judėjimą vertina kaip vieną iš sėkmingiausių ES įgyvendintų projektų, todėl būtina užtikrinti pusiausvyrą tarp laisvo asmenų judėjimo ir saugumo. Kiekviena šalis e, turėtų suteikti savo piliečiams atitinkamas garantijas. Prieš metus kai kuriuose šalyse kilo grėsmė laisvam asmenų judėjimui. Kiekviena valstybė privalo saugoti savo sienas taip, kad nereikėtų kelti grėsmės laisvam asmenų judėjimui ir vėl įvesti sienų kontrolės, kuri turėtų tapti įmanoma tik išskirtiniais atvejais. Atitinkami sprendimai negali būti priimami tik vienos valstybės tokiais atvejais. Lemiamą žodį turėtų tarti komisija ir Europos parlamentas taip pat turėtų dalyvauti šiuose procesuose. Ponas Mecaros dabar kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Tiek kaip politikas, tiek kaip paprastas pilietis, manau, kad Šengeno teisynas yra vienas iš didžiausių ES pasiekimų ir Šengeno sistema privalo būti išlaikoma ir toliau. Turime apsaugoti laisvos minų judėjimo principus. Jeigu reguliariau būtų imama atlikinėti patikrinimus ties ES vidaus sienomis, tai grįžtų tie senieji laikai, kurie mums yra tikrai nemalonus ir e, tokią patikrą galima leisti tik išimtiniais atvejais, negalima leisti, kad išimtis taptų sistema. Ne, neturime statyti naujų geležinių uždangų, kylančias problemas turime spręsti kitais būdais. Laisvas asmenų judėjimas yra viena iš pagrindinių laisvių, kuria grindžiama mūsų bendryje. Mes turime žengti į priekį, o ne atgal. Šengenas jungia tarpusę daug tautų. Išorės sienų apsaugos stiprinimas nemažą skaičių valstybių norinčių patekti Europos Sąjungą atitolino nuo jos. Todėl mes turėtume numatyti ir atitinkamas bendradarbiavimo garantijas su tomis šalimis, kurios nepatenka iš Šengeno erdvę. Turime, turime suteikti jiems saugumo, skaidrumo garantijas, europietiškumo garantijas ir pilietiškumo jausmo stiprinimą. Ponas Kėlė, pusantros minutės. Pirmiausia, noriu padėkoti komisijos nariui už atitinkamus pareiškimus, kad būtinai traukti į vykstančius procesus parlamentą. Labiau taip pat noriu pabrėžti Airijos pirmininkavimo nuopelnus siekiant pažangos prieglopščio suteikimo srityje. Už tai vertinau pirmininkaujančią Airiją dėl šių pastangų ir e, Pankaujančios Airijos atstovai dalyvausios šios klausimus kiekviename posėdėje. Du kartus buvo paminėta, kad tarybos atstovų nėra e, šiuo atveju, tačiau ministrė Kreitin šiaip visą laiką dalyvaudavo, kad įgaudavo kvietimą ir aš kvietimą šį kartą jį negavo. Aš pritariu siūlomoms priemonėms. Šengino erdvė ženkliai prisidėjo prie laisvo asmenų, prekių ir kapitalo judėjimo, tačiau e, tos laisvės neturi būti nekontroliuojamos ir ypač šimtiniais atvejais kontrolės e, privalo būti vykdomos ribo, tam tikrą ribotą laikotarpį. Vienašališkai vidaus sienų kontrolę galima taikyti ilgiausiai penkerių dienų laikotarpį. Manau, kad e, tai būtų žingsnis teigiama kryptimi ir e, jis būtų naudingas tiek piliečiams, tiek valstybėms narėms pritarė šioms priemonėms. Ačiū uždėmesi. Dabar pusantros minutės kalbės ponas Engelis. Ačiū, pan pirmininkė. Manau, kad mes e, čia turime spręsti įdomią dilemą. Argumentai už Schengeno erdvę tiek ES viduje, tiek išorėje yra labai svarūs, tačiau kartu Kyla klausimas e, ir dėl e, vidaus sienų nebuvimo ES faktinio. Ir tie pamastymai susijęs su tam tikrais ES struktūros trūkumais, nes ypač valstybės narės vis dar nesugeba suvokti, kad mes esame vientisa erdvė ir tokia turėtume likti ateityje, tačiau valstybės to dar nesuvokia. Ir būtent dėl šios priežasties mes nepritarėme visiems tiems, kurie užuot saugoje laisvą asmenų judėjimo erdvę Europos Sąjungos viduje siekia <clears throat> mažiau dėmesio skirti išorės sienoms ir grįžti prie vidaus sienų kontrolės kolegos Goblesas ir e, kiti atitinkamą poziciją taip pat pristatė. E, tačiau mes visuomet laikomės nuomonės, kad esame patys geriausius, tikrindami sienų saugumą ir kad mūsų kaimynai nesugeba atitinkamų priemonių įgyveninti. Manau, kad reikia atsisakyti tokio požiūrio ir mes turėtume laikyti Šengeno erdvę vientisą ES erdvę, priešingų atveju ir e, toliau vyks tie ginčiai, kurie vyksta dabar. Ačiū ponai Engeliui. Dabar pusantros minutės kalbės pana Panajotova. Dėkuoju, pirmininkė, kolegos. Norėčiau pasveikinti pana Koelio mūsų pranešimą. E, pasiekus susitarimą su taryba ir komisija dėl šengeno valdysenos <clears throat> taisyklių ir dėl to, kad jis tose sudėtingose dėrybose apgynė parlamento poziciją. Aš tikiuosi, kad ateityje e, šengeno sistemos vertinimo a, e, sistema nebeliks e, tarp vyriausybinė. Aš manau, kad e, toliau dėrybose parlamentas pasistengs, kad naujosios taisyklės būtų aiškesnės. Tai prisidės prie geresnio bendradarbiavimo ir saugumo tarp valstybių narių, nes Šengeno zona yra pasitikėjimo zona. E, kolektyviškai reaguoti į išorės iššūkius visada yra veiksmingiau. Tai leistų išvengti taip pat ir dvigubų standartų taikymo, kaip kad yra šiuo metu Bulgarijos ir Rumunijos atžvilgių ir sukurtų galimybę joms prisijungti prie Šengeno. Aš manau, kad tai e, sustiprintų saugumo geopolitinę vertę regione. Bulgarija jau dabar laikosi sienų apsaugos standartų ir e, jos buvimas Šengeno e, sistemoje prisidėtų prie sąjungos e, saugumo sustiprinimo. E, spręsti reikia pagal e, šalies dedamas pastangas. Dabar pradėsime procedūrą. Prašau žodžio ir pirmasis mano sąraše ponas Diezdimera. Dėkuoju, panė pirmininkė, noriu padėkoti Karlusui ir Renatai. Regis, kad kalbant apie Šengeno zonos bendrijos dimensiją esame pasiekę nemažos pažangos, sukūrė galimybę žmonėms laisvai keliauti. Yra daug padirbėta, Noriu padėkoti pranešėjams ir apibendrinant galima tik pasakyti, kad parlamentas veikė, dirbo puikiai, tuo tarpu taryba ne. Mes e, tikimės, kad ir parlamentas turės visą reikiamą informaciją susijusią su stebėsenos ir vertinimo procedūromis. Turime užtikrinti, kad su mumis būtų konsultuojamasi dėl bet kokios reformos, kuri esmingai reformuoja Šengeno erdvę. Nekalbėsiu toliau apie savo lūkesčius, e, kalbant apie tarybą, bet e, parlamentas akilai stebės įvykius. Dėki, dėkojame ponui Dijas Demera. Dabar minutė <laughs> Ponui Luhan. Dėkuoju, pirmininkė. E, džiugu, kad šiais dviem reglamentais norime e, patobulinti Šengeno sistemos vertinimo mechanizmą. E, yra sąsaja su tam tikromis krizinėmis situacijomis, ypač e, ties sienomis. Tačiau atrodo, kad nieko nėra daroma, e, sprendžiant Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimo prie Šengeno erdvės problemas. Man atrodo, matome piknaudžiavimo atveju, kurie kertasi su ES principais. Dar kartą matome, kad e, nors e, visoms valstybėms narėms tenka bendra atsakomybė, kai kurios e, to teikiamais privalumais pasinaudoti negali. Tai menkina ES galės ir ES patikimumą pasaulyje. Kadangi išpildytos visas prisijungimo sąlygos, aš e, kreipiuosi į visas institucijas pasiūlyti visas reikalingas priemonės, kurios prisidėtų prie e, Šengeno erdvės išplėtimo. Ir e, siūlau padaryti galą tai neteisybei. Dėkui dėkoju ponui Luhanui, dabar minutė ponui Zemke. Norėčiau labai padėkoti ir e, akcentuoti tai, kad e, Šengeno sistemos veikimas yra vienas iš svarbiausių argumentų, kuriuo remiasi Europos integracija. E, Europos piliečiai labai aukštai vertina judėjimo laisvę ir tai, kad pasienio kontrolė taikoma tik išskirtiniais atvejais ir tik tai prie išorinių sienų. Tuo pat metu mes turime užtikrinti, kad e, tokie e, patikrinimai prie išorės sienų būtų veiksmingi. Tai atitinka ne tik jų, bet ir visų kitų ES valstybių interesus. Todėl prit pritariu visiems pasiūlymams, kurie stiprina išorės sienų kontrolės efektyvumą. Dėl patikrinimo prie vidaus sienų tai kelia labai daug abejonių. Toliau, ponė Jazlovėcka. Ačiū pirmininkė. Komisijos pasiūlymas aiškiai rodo, kad kai kurios valstybės narės daro spaudimą. Ir sprendimai ne tik padarys įtaką Šengeno zonos veikimui, bet taip pat iškels klausimą ir dėl ES vieno iš pagrindų, tai yra laisvo žmonių judėjimo. Pastarėjai metai parodė, kad valstybės narės e, dėl vidinių politinių priežasčių gali paminti mūsų bendras vertybės e, įvesdamos nepateisinamas kontrolės priemonės prie sienų. Jeigu mes su tuo sutiksime, tai laikui bėgant tai paplis po visą ES. Todėl aš visiškai pritariu pranešėjui, kad komisija ir parlamentas turėtų turėti galimybę stebėti tokius atvejus, kuomet įvedama kontrolė prie sienų, o valstybės narės tai daryti neturėtų vien tik savarankiškai. Todėl aš pritariu pasiūlymui, kad komisija turėtų pasiūlyti rekomendacijas jeigu įvedamos kontrolės priemonės, kad jas būtų galima reguliuoti. Komisija turėtų parengti metinės ataskaitas apie Šengino veikimą parlamentui ir tarybai, nes e, tik tai ES institucijos gali garantuoti tų išimčių racionalų taikymą. Ačiū. Ponas Melceris. Ačiū, ponė pirmininkė, galbūt įvyko nesusipratimas ar per daug plataus masto interpretavimas, pažiūrėjau, vizų išdavimo turistų, tačiau turiuomenyje buvimo šalyje e, leidimų tvarkos išdavimas Italijoje turi būti pakeistas ir jam turi būti padarytas galas, nes e, Turistinių vizų išdavimas Italijoje pagal dabartinę tvarką traukia į šią šalį dešimtis tūkstančių turistų, todėl to gali žlugti visa Šengeno erdvė. Taip pat Graikija, Italija ir Malta nesugeba tinkamai apsaugoti ES išorės sienų ir ES nenori teptis ranka, terliodam, rankų terliodamasi su socialiniais turistais. <clears throat> Todėl aš raginu stiprinant išorės sienų apsaugą dėti daugiau pastangų, tačiau ir ES viduje vis didėja socialinis atotrukis bei e, nusikaltelių daromi veiksmai e, verčia mus vis dažniau pradėti taikyti vidaus sienų kontrolę. Kolarska Bobinska dabar kalbės. Dziękuję bardzo. Jest mi przykro, że o przystąpieniu Bułgarii. Ačiū, aš e, apgailestauju, kad šiandien vietoj to, kad kalbėtume apie Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimą prie Šengeno, mes bandėme pateisinti ir paaiškinti sienos kontrolės priemonės, kurias norėjo gražinti kai kurios valstybės narės. Man atrodo, kad žengėme du, du, vieną žingsnį priekį, o du atgal. Manau, kad atėjo pats laikas pradėti kaip galima greičiau pradėti kalbėti apie Eurozo, e, Šengeno zonos atverimą, o ne užverimą. Taip pat e, labai gaila, kad šios procedūros metu parlamentas buvo nustumta, nustumtas į šoną, e, jis netliko savo vaidmens ir aš tikiuosi, kad ateityje, turint galvoje esamą tvarką, kitą, kitą kartą parlamentas gali taip pat būti, su parlamentu e, gali būti nesikonsultuojama, todėl aš e, norėčiau pritarti šiam pranešimui. Ačiū. Ir paskutinė kalbėtoja bus ponia Morvai. Köszönöm szépen. Úgy tűnik, hogy... Ačiū už sutiktą žodį. Atrodo, kad e, ypatingomis aplinkybėmis e, dabar galėtume remdamiesi apriboti laisvą Europos piliečių judėjimą. Tai yra vienas iš didžiausių ES pasiekimų. Ir veikiausiai parlamentas rytoj pritars pasiūlymui gražinti galimybę vykdyti vidaus sienų kontrolę Europos Sąjungoje mūsų kolegos iš vakarų Europos e, jau atvirai kalba, kad e, rytų europiečiai ima kelti pavojų, todėl būtina gražinti vidaus sienų kontrolę. Jeigu dėl tam tikrų specialių aplinkybių mes gražinsime vidaus sienų kontrolę, tai mano nuomonė reikėtų ir apriboti atitinkamai laisvą kapitalo judėjimą dėl specialių ypatingų sąlygų, pavyzdžiui, dėl to, kad skurdas mano šalyje Vengrijoje didėja, kad įmonės bankrutuoja, nesugeba jos konkuruoti su vis didesnė įtakai gaunančių vakarų valstybių narių kapitalu ir visas šias, visas šias aplinkybės galėtume laikyti ypatingomis <clears throat> siekdami uh, tokiu būdu apsaugoti savo įmonės. Ačiū, ponė Morvai. Dabar steiksime žodį komisijos nariai Malstrom. Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai. Pirmiausia, dėl Rumunijos ir Bulgarijos. Tai nėra šiandienos diskusijos tema, tačiau nereikia nekartoti, kad komisija keletą kartų yra teigusi, kad mes manome, jog Rumunija ir Bulgarija yra pasirengusios prisijungti prie Šengeno ir vykdo visus techninius kriterijus kurie turi būti visi vienodi visoms šalims, tačiau taryba dar nesugebėjo priimti to sprendimo, tikiuosi tai padarys jį greitai. Šengeno sukūrimas, kaip sakėte, yra vienas iš apčiopiamiausių ES pasiekimių. 200, 420 milijonų e, žmonių gali laisvai judėti per vidaus sienos, sienų ir įvykdo 1,25 milijardų kelionių per metus. Tai, kad galime nu, iš Laplandijos važiuoti iki Maltos be paso, iš tikrųjų yra apčiuopiamas rezultatas piliečiams. Ir tai turi didžiulį poveikį vidaus rinkai. Dėl darybų, kai kas iš jūsų sakėte, kad norite, norėtumėte eiti šiek tiek toliau. Aš to nenorėčiau šimtų procentų, tačiau manau, kad tai yra kompromisas, kuris yra įmanomas vienintelis šiandien. Galime to didžiuotis, nes tai suteiks mums galimybę panaikinti trūkumus prie išorės sienų. Komisija taip pat turės daug galimybių užtikrinti, kad valstybės narės neturėtų, neįdėktų vidaus kontrolės priemonių be reikalo ir visi šie, šios ataskaitos vertinimai, dialogai didins pasitikėjimą, nes jo trūko prieš e, pusantrų metų. Turint šią laisvę keliauti po Europą be sienų, turėtų e, gyvuoti daugelį metų ateityje, todėl aš raginu jūs visus balsuoti už pateiktus pasiūlymus, ponios Weber ir ponio Koelio praneš, parengtus pranešimus, dar kartą noriu jiems padėkoti už e, sunku darbą ir e, baigti šį, e, šių dokumentų rengimą, pirmininkaujant dar Airijai. Ačiū, ponia komisarė. Grįžtame prie pranešėjų, ponas Kvalio. Dėkuoju, pirmininkė. Dėkuoju poniai Malstrom už jos pasišventus į darbą šiame procese. Mes visada norėjome, kad ši sistema remtųsi bendrijos metodu, būtų bendrijos sistema. <clears throat> Buvo paminėta keletas dalykų ir aš norėčiau prie jų sugrįžti. Visų pirma, nenorime, kad egzistuotų vidaus sienos ir sienų kontrolė. Tai turėtų būti tik išimtys. Ir e, komisija siūlo tai taikyti tik ten, kur tai būtina. Antraip e, būtų pradėta kištis į atskirų valstybių narių e, prerogatyvas. Todėl reikia stabdyti e, vidaus sienų kontrolės sprendimus, priimtų, kurie būtų priimami nacionaliniu mastu. Tokie sprendimai turi būti priimami komisijos. E, kaip jūs minėjote, ponė komisarė, ši diskusija nėra skirta Bulgarijos ir Rumunijos atvejui aptarti. <clears throat> Jos turėtų būti Šengeno narės, tačiau yra tam tikrų baimių kad e, tos šalis sugebėtų įstoti, bet paskui nesugebėtų e, tinkamai veikti vėliau. Mes turime užtikrinti, kad e, visi būtų priimti, kada jie atitinka sąlygas ir jeigu atitinka sąlygas, tada neturi būti antrarūšių valstybių narių. Taigi aš pasisakau už Rumuniją ir Bulgariją. Žinau, kad kai kas balsuos prieš, įdėta daug mm, pastangų, gauta daug pasiūlymų ir aš už juos visus noriu padėkoti taip pat ir savo kolegijai Renatai Weber. Dėkoju, ponai Kailio. Ir paskutinė šią temą pasisakys ponė Weber. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi folosi aceste ultime minute ca să transmit doar două mesaje primul este acela um, de a mulțumi uh, realmente din tot sufletul prietenului și colegului meu carlos Pirmiausiai norėčiau padėkoti kolegai Karlos Koelio, taip pat visiems kitiems kolegams, kurie buvo šešėliniai pranešėjai, bei noriu padėkoti mūsų padėjėjams, parlamento sekretariato darbuotojams, kurių pagalba buvo labai vertinga Dar noriu paminėti, kad aš esu įsitikinusi europietį, tačiau man, manęs nestebina, kad e, Mes visiškai nestebime, kad šiandieną erdvė nepriklausančių valstybių narių darbuotojai dirba labai atsidavę ir energingi, siekdami bendrų europinių interesų. Ir aš tikiuosi, kad uh, <clears throat> nauja Šengeno mechanizmų, naujo Šengeno mechanizmų sukūrimas e, palengvins galimybės Rumunijos ir Bulgarijos piliečiams prisijungti prie Šengeno erdvės. Mes esame Europos piliečiai ir norime turėti galimybę naudotis tomis pačiomis teisėmis. Labai ačiū. Pone Weber. Balsuosime dėl šio pranešimo ryto 11.30 minučių. Kitas darbo tvarkės klausimas yra bendrasios diskusijos dėl finansinių ataskaitų ir susijusių pranešimų. Pranešėjas yra ponas Lėnė, po to svarstysime ponas Makartį pranešimą dėl skaidrumo reikalavimų. Taigi pradėkime nuo pranešėjų pasisakymų. Keturioms minutėms žodis teikiamas ponui Lėnė. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbimi ponas ir ponai, mėly kolegos. Manau, kad šis pranešimas, kurį dabar svarstame,